Labadiena, kolegos. Toliau pradedame 20 klausimą. Komisijos pristatymas dėl šiandieno erdvės išsaugojimo ir stiprinimo. Rugsėjo 27 dieną komisija patvirtino trijų iniciatyvų paketą dėl šiandieno, komunikatą dėl šiandieno išsaugojimo ir stiprinimo, rekomendaciją dėl šiandieno sienų kodekso nuostatų dėl laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo Šengeno erdvėje įgyvendinimo. Ir trečia pasiūlyma, teisėkuros pasiūlyma keičianti Šengeno sienų kodekso nuostatas. Dabar ponas Dekoister turėtų pristatyti šį naują pasiūlymų paketą ir po to atsakyti į mūsų klausimus. Pone Dekoister, prašom. O po to žodis teiksime pranešė ir komiteto nariams. Thank you, Ačiū, ponia pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Mano komisijos narys vakar palengvino mano gyvenimą šiai dienai, nes Pagal devintąjį klausimą dėl komisijos komunikato dėl Europos migracijos darbo tvarkės, jis tuomet kalbėdamas apie tai pristatė trumpai ir komisijos komunikatą dėl šiandieno išsaugojimo ir stiprinimo, atkreipiamas dėmesį į svarbiausią komunikato išvadą - būtinybę pakeisti šiandieno sienų nuostatas dėl laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo. Ir jis apibūdino nu, svarbiausius pasiūlymo elementus. Ir aš pasiremsiu būtent e, tuo jo pasisakymu. Prieš kalbant apie teisėkoros pasiūlymą, norėčiau trumpai priminti pokyčius, kurie įvyko su Šengeno nu, saugikliais dėl nuostatų susijusių su laikinu vidaus sienų kontrolės atnaujinimus. Nes tai gali padėti parodyti, kad šis pasiūlymas yra tiesiog logiškas tolesnis pokytis, plėtojant Šengeno zoną apskritai reaguojant į naujus iššūkius, su kuriais susidūrė pastaraisius du metus Šengeno valstybės grįžtu prie Šengeno konvencijos, 1990 metų konvencijos. Antrame straipsnėje pirmą kartą buvo numatyta saugiklis, jis yra toks. Išdėšius principus dėl vidaus sienų kontrolės panaikinimo, sakoma, kad jeigu būtina, jeigu saugumas reikalauja, starančios šalius pastarius su kitomis šalimis, gali nuspręsti, kad ribotam laikui e, nacionalinės sienų kontrolės priemonės gali būti e, įvestos ir gali būti pratestos. Taigi, tas laikinas vidaus sienos kontrolės įvedimas jau buvo numatytas be maksimalaus tokios kontrolės laikotarpio numatymo ir turėtų įvykti tam tikrą konsultaciją, bet ir viskas. Šengenas išgyveno, man atrodo, 12 metų, turėdamas tokį bazinį saugiklį. Nes dauguma valstybių narių, kurios panaudojo tą nuostatą, panaudojo ją tik tai kelioms dienoms ar savaitėms ir viskas. Tik viena valstybė narė taikė šią nuostatą kelis metus, neįvardysiu šios šalies, bet tai buvo Prancūzija, dėl priežasčių susijusių su Olandijos politika nusprendė išlaikyti vidaus sienų kontrolę pasienyje su Belgija ir Luksemburgu. Bet tai niekada nesusilaukė jokios kritikos, kokios, kokią matome šiais laikais, kai valstybės narės ilgesniam laikui gražina vidaus sienų kontrolę. Šis režimas buvo pakeistas 2006 metais, kai buvo nu, nu, parengtas Šengeno sienų kodeksas Jis e, perkelia į bendrijos teisės sritį dalį e, tarp vyriausybinių sustarimų dėl vidaus ir išorės sienų. Na, o saugiklis iš esmės išliko, nors, žinoma, dėl tokio sprendimo dabar reikėjo pranešti ne tik valstybėms narėms, bet ir komisijai, turint galvoje institucinę sąrangą, pagal kurią pradėjo veikti Šengenas, integravus e, šį susitarimą į ES teisę. Ir vėlgi, tik tai dėl laikinas vidaus sienų kontrolės vedimas buvo įmanomas, nenumatant maksimalaus laikotarpio. Po to 2013 metais, ir manau, kad jūsų komiteto nariai, kurie čia dirbo jau tuo metu, kalbant apie Šengeno valdyseną, kuomet buvo numatytas naujas šilgeno vertinimo mechanizmas, buvo įvykdytas kodekso konkretus pakeitimas dėl to saugiklio. Ir atsirado daug naujų procedūrų ar procedūrų elementų. Ir tuo momentu pirmą kartą buvo numatytas maksimalus terminas, tai yra šeši mėnesiai tam laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui. Kodėl šešeri mėnesiai? Galėjo būti 3, 9 ar 12 mėnesių. Bet šešis mėnesius buvo nutarta pasirinkti, nes tai atitiktų visus atvejus, kurie buvo pasteikę iki tol, kuomet buvo atnaujinta vidaus sienų kontrolė. Taigi šiandien yra absoliučios tiesos ar absoliučios priežasties tiems šešiems mėnesiams. Bet tie šešeri mėnesiai kol kas išlieka iki šiol. Buvo galimybė numatyta pratesti vidaus sienų kontrolės atnaujinimą iki dviejų metų, konkrečiais atvejais pagal 29 straipsnį, tačiau tai šiuo metu nėra diskusijų objektas. Na, o dabar komisija siūlo dar vieną pakeitimą tam saugikliui, ypač tam, kad būtų numatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį galima atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Taigi su šiuo pasiūlymu komisija nori šiandieną zoną sustiprinti, padaryti atsparesnę dabartiniams iššūkiams, su kuriais susidarėme pastarosius du metus. E, kai kilo problemų dėl teisingo išorės sienų valdymo, antrinio nelegalių migrantų judėjimo ir nepamirškime taip pat ir teroristinių grėsmių. Šios problemos yra senos ir akivaizdu, kad šeši mėnesiai yra nepakankamas maksimalus laikotarpis. Dėl antrinių judėjimo atsirandančių dėl išorės sienų valdymo trūkumo, komisija pasiūlo naują procedūrą pagal 29 straipsnį ir teikia rekomendacijas tarybai, kuri turėtų rekomenduoti valstybės narės pasinaudoti sąlygomis ir procedūromis numatytomis sienų apsaugos kodekse. Taigi, ką dabar daro komisija? Dar kartą komisija siūlo pakeisti dabartinės nuostatas kad šiandienas būtų stipresnis. Ir mes atsižvelgime ne tik į tuos naujus iššūkius, su kuriais susiduria valstybės narės, taip pat atsižvelgėme ir prieštaravimus, kurie buvo iškelti kai kurių valstybių narių, kurios kentėjo dėl vidaus sienų kontrolės atnaujinimo kaiminėse šalise. Na ir Šis pasiūlymas yra skirtas tam, kad būtų rastas tinkamas balansas, tinkama pusiausvėra dėl e, grėsmių kylančių saugumui, leisti prailginti vidaus sienų kontrolę ir numatyti saugiklius, kurie užtikrintų, kad laisvam judėjimui būtų paryta kaip daugiau mažesnė įtaka ir kad kitos valstybės būtų įtrauktos nuo ankstyvų procedūros etapų. Taigi pirmiausia, pratesimas nuo šešių mėnesių iki vienerių metų, to normalaus maksimalaus laiko tarp, per, per, per kurį galima gražinti vidaus sienų kontrolę. balanso padėjo pasiekti kai kurios gal garantijos. Pavyzdžiui, tie elementai, kurie turi būti pateikti pranešimuose, yra sustiprinti. Pagal komisijos pasiūlymą prieš informuodama apie vidaus sienų kontrolės atnaujinimą, valstybė narė turi kontaktuoti su kitomis kaiminėmis valstybėmis tarėmis ir turi sulaukti jų iš ankstinio pritarimo dėl bendradarbiavimo priemonių, kurių būtų galima imtis. Komisija taip pat turi teisę paprašyti papildomos informacijos, įskaitant e, ir apie tą bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis. Dar viena didelė ir svarbi naujovė yra tai, kad reikalaujama atlikti rizikos vertinimą, kuris turėtų parodyti, kokios trukmės galėtų būti grėsmė, kurios laukiama, aiškiai apibriežti vidaus sienų dalis, kuriams e, gali kilti rimtas pavojus, kuriams yra siekiama užkirsti kelią ir aiškiai parodyti, kad e, laikinas sienų kontrolės atnaujinimas yra būtinas kaip paskutinė priemonė. Dar vienas elementas, kurį verta paminėti, yra tai, kad kai valstybė narė viršėjo šešerių mėnesių laikotarpį, kuomet įtaiko vidaus sienų kontrolę, atsiranda prievolė įtraukti informaciją apie tai, kaip per pirmosius šešerius mėnesius vidaus sienų kontrolė prisidėjo prie grėsmės naikinimo. Taigi tai tie pranešimai nėra vien tik tai formalumas. Tai, kas turime būti pranešama, yra geriau apibriešta, ir taikomas griežtesnės sąlygos. Ta informacija. Dar vienas elementas, kurį reikėtų paminėti, yra tai, kad komisija, kai valstybė narė viršė šešių mėnesių laik, laikotarpį, turi pateikti nuomonę. Pagal dabartinės nuostatas, pagal komisija gali <clears throat> pateikti nuomonę ir turėtų tai padaryti, jeigu jie kyla bejonių dėl priemonių proporcingumo ar būtinumo. Nuo to momento, kai valstybė narė viršyje šešių mėnesių laikotarpį, komisija privalo tai padaryti ir šiame kontekste turiu priminti, kad praktikoje komisija dar nepa, ne, ne, ne, nebuvo parengusi daug tokių nuomonių, kurios gali renkti ir dabar. Viena iš paskutiniųjų buvo skirta Austrijos ir Vokietijos e, sienai, dėl vidaus sienų kontrolės atnaujimo, dėl antrinio judėjimo, kuris sukėlė rimtą grėsmę viešai politikai ir vidaus saugumui, dėl ko didelis spaudimas atsirado jų prieglapščio sistemai. Kodėl aš noriu paminėti šią komisijos nuomonę? Todėl, kad E, valstybių narių atžvilgių, tai tuomet turi būti vykdomos konsultacijos, o Europos parlamentui tai yra pagrindas politiniai diskusijai. Taigi šiai prievalė komisijai parengti nuomonę automatiškai sukelia konsultaciją su valstybėmis narėmis ir, manau, taip pat ir diskusiją su Europos parlamentu. Na ir po to dar yra numatyta konkreti nauja procedūra tokiems atvejams, kuomet ta pati rimta grėsmė išlieka ir ji trunka ilgiau negu vienerius metus. Na ir čia yra labai griežtos sąlygos, kad tai būtų galima daryti. Viena iš tų sąlygų yra tai, kad e, valstybė narė vykdo atitinkamas priemonės savo teritorijoje. Pavyzdžiui, valstybė, kuri paskelbė e, nepaprastąją padėtį arba jeigu valstybė pagal nacionalinę teisę yra paskelbusi aukščiausią grėsmės lygį e, dėl teroristinio išpolio grėsmės, tai tuomet turi būti suprantama, kad valstybė narė išlaikina vidaus sienų kontrolę, jeigu ji, aišku, yra reikalinga tos grėsmės atveju. Tokiais atvejais valstybė narė turi informuoti komisiją ir valstybės narės šešioms savaitėms iki termino, šešias savaitės iki termino. Komisija tuomet turi pateikti nuomonę, o čia yra ir lygiai greitės su dabartiniu 29 straipsnio procedūra. Ne valstybė narė turi paskutinį, tarę paskutinį žodį, Komisijos nuomonės pagrindų taryba turi priimti sprendimą ir rekomenduoti atitinkamai valstybei nariai ar nerekomenduoti e, būtent toliau pratesti vidaus sienų kontrolę. Taigi tiek, ponia pirmininkė, trumpai tiek, tokie yra svarbiausi pakeitimai, kurios komisija siūlo dabartiniai saugikliniai sąlygai. Taip pat yra rekomendacija, kurią patvirtino kolegija, kuri pateikia dabartinių nuostatų interpretaciją ir atsižvelgiant į Šengeno sienų kodekso pakeitimus. Ir jeigu valstybės narės dabar praneša apie vidaus sienų kontrolės atnaujinimą ar pratesimą, jos ir dabar turi užtikrinti, kad jos būtinai kontaktuoja su kaiminėmis valstybėmis, e, bendradauja. Ir jeigu rytoj bus vesti pranešimai informacinio pabudžio, tai e, vis tiek iki šiol, kaip iki šiol bus taikomas sienų kodeksas. Na, be pas, jokios čia paslapties, per naktį gavome du pranešimus, jie turėjo būti patekti ir Europos parlamentui, nes tuos pranešimus turėtų gauti tuo pat metu komisija, kitos valstybės narės ir parlamentas. Taigi komisija dabar analizuoja šios pranešimus ir svarsto, kokie turėtų būti tolesni veiksmai. Ačiū, ponia pirminkė. Ačiū, Vandė Kosta. Iš tikrųjų, tas e, paskutinis sakinys e, paskatina emocijas salėje. Dėkuoju, Elio pranešės. Ačiū, pirmininkai, dėkuoju komisijai už pristatymą ir už aišku ir malonų būdą, kaip Vandė Kosta, kaip visada, mums pristatė situaciją. Mm, kaip aš jau vakar turėjau galimybę pasakyti komisarui, mm, mes sveikiname pasiūlymus dėl tokių tikslinių pakeitimų Šengeno sienų kodekse, nes pastarojo laiko tarp krizės tikrai paskatino daug judėjimų, pasikeitimų, daug spaudimo, daug sudarė problemų prie e, vidaus sienų valstybių narių ir ilgam laikui. Ir taip pat tapo aišku, kad mums reikia didinti koordinavimą tarp valstybių narių, didinti demokratinę prie priežiūrą ir stiprinti Europinę teisinę bazę, kuomet yra nacionalinio saugumo klausimai spręstini. Mes turime geriau apginti šiandieną nuo tam tikrų trūkumų, tai tuo pat metu gerbdami valstybių narių um, teisę ginti savo sienas, saugoti savo sienas. Tačiau šiandien aš taip pat e, sužinau, kad Danija, viena iš tų tikriausiai dviejų valstybių, kurios, kurias ponas Dakosta paminėjo, paskelbė, kad ji tęs kontrolę prie savo vidaus sienų. Kaip žinote, Danija ir tai panaudojo patį ilgiausiai įmanomą laikotarpį. Paskutinio pratestimo metu Danija mm, paminėjo, kad yra didžiuliai atkeliaujantis migrantų srautai, milžiniški atkeliaujančių migrantų srautai, pakartoju tai, ir paminėjo, kad tai yra 300 tūkstančių žmonių. 3 ir 5 nuliai po to. Tai tiek asmenų buvo patikrinta prie sienos nuo gegužės iki birželio. Per tą patį laikotarpį 263 asmenys prie sienos paprašė prieglapščio. Noriu priminti Jums, kad Ši šalis paminėjo, kad priežastis yra didžiulis migrantų atkeliaujančios srautas, tačiau skaičius tik tai 263 tik tai asmenys. Mes kalbame ne apie vieną net procentą, tik tai 0 kablelis kažkiek tai procento. Danijos atvejis 0,1 procento. Danijos priežastis yra su, nurodomas saugumas, bet kokį pagrindimą jie pateikia tokius įspūdingus skaičius, kaip kad aš tik pacitavau. Komisija su parlamento ir tarybos palaikymu pateikė kelio gairių planą, kad šiandienas būtų sugraž, sugražintas. Akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės laikosi kitokio kelio gairių plano ir bijau, kad Danija yra tik pirmoji, po kurios seks kitos. Tai klausimas yra toks, ką komisija ketina daryti dėl šios situacijos. Tai ar mes gražiname šiandieną? Ar galiausiai visiems laikams e, jį išardome? Ačiū, panio Koelio, taip pat ir už jūsų analizę ir už puikius pavyzdžius. Dar turime kelis e, žodžio prašančius narius. Mes arčiai tini. Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Aš taip suprantu, kad tie pasiūlymai, kurie yra pateikti, um, praeis visą normalų procesą parlamente, tai yra ir, ir pranešėjas bus mm, paskirtas, parengs pranešimą, mes teiksime pakeitimus ir taip toliau, aišku, tai e, pareikalos laiko. Bet aš taip suprantu, kad e, galimybė tikrinti prie sienų, uh, yra, num, kiek yra numatyta pagal dabartinius teisės aktus, buvo iki lapkričio, o Austrija, Vokietija, Švedija, Norvegija turėjo tokią galimybę e, iki spalio pabaigos. Tai e, kaip dabar čia visą tai mes išspręsime? Uh, Yra tokių pasiūlymų, kurie leistų toms valstybėms toliau vykdyti sienų kontrolę prie vidinių sienų ir tie patikti pasiūlymai uh, leistų pratesinėti pusmečių ir dar pusmečių ir dar pusmečių ir dar pusmečių, nei dabar numatyta, bet pagal š... dabar galiojančius teisės aktus tos galimybės greitai pasibaigs. Jeigu aš taip suprantu iš klausimo atsakymo dalies prie šio paketo, kas yra pridėta valstybės, narės gali pasinaudoti įvairiais pretekstais, kodėl atnaujinti sienų kontrolę. Ir ponė, ponas Koelio, pavyzdžiui, apie tai ir užsiminė dėl Danijos. Tai aš taip suprantu, kad Danija mm, tos argumentus pe, perdoda valstybėms narėms, ta prasme, kad uh, jos persvarstytų jos ir pradėtų nuo nulio, tai mane labai neramina, ponia Kosta. Tai iš tikrųjų neleis mums vėl atgal atgaivinti, sugražinti šengeno, tik tai viskas vėl toliau vyks kaip iki šiol. Paskara O paskui eh, pone Veržet. Già osservato da, dai colleghi c'è qualcosa che non va in questa. Kaip kolegos ir sakė, kažkas e, čia vis tik tai neveikia, nes susideda į krūvą šiame pasiūlyme dėl Šengeno kodekso. Panašu, kad ne visos valstybės turi vienodą svorį. kai kurios labai nori mm, daryti esminių pakeitimų, net jeigu tai keltų pavojų ir esminiams ES principams, pavyzdžiui, laisvam judėjimui. Ir tai, yra, tai matome iš faktų vietoje ir panašu, kad komisija lik ir pritarė tam, kas vyksta. Vokietija, kitos valstybės toliau mm, prašo ir taiko um, sienų kontrolę ir, ir nesusilaukia jokių sankcijų, jokio atsako. Ir iš tikrųjų tai kelia pavojų visam šengeno egzistavimui, vis, visiems pagrindams. Man atrodo, Mm, tos valstybės privalėtų mokėti baudas už, e, susilaukti bausmės už tokius veiksmus. Aišku, kuomet yra labai rimta grėsmė nacionaliniam saugumui, tai taip, tai, tai, tai mano manimu yra vienintelė priežastis, kodėl tai būtų įmanoma. Gerai, pažiūrėkime į lapkritį. Tai yra paskutinė galimybė pratesimui valstybės narės visiškai nedvėjoja ir toliau išlaiko patikrinimus prie vidaus sienos. Bet ar tikrai jos turi tinkamų mm, pateisinančių pagrindų? Man atrodo, tiesiog jos tai daro, nes yra garantuotos, kad komisija niekuomet nepritaikys pažeidimo procedūros prieš jas. Uh, E, kalbant apie tą rimtą grėsmę saugumui, tai tik tariama grėsmė, kalba, kalbant apie, pasitelkiant migracijos pretekstą, tačiau ta grėsmė nėra pagrįsta, įrodyta. Aš nemanau, kad mes galėtumėm gyventi be Šengeno teisino. Uh, Iš tikrųjų būtina visus sienų valdymo pajėgumus sutelkti prie išorės sienų. Tik tokiu būdu mes išvengsime piknaudžiavimo prie vidaus sienų, mm, kuomet viskas daroma sąskaita tų šalių, kur pabėgėliai pirmiausia atvyksta. Ir kuomet sienos uždarytos, tos valstybės, kur atvyksta pirmiausiai pabėgėliai, tampa pabėgėlių stovyklomis. Tai man atrodo, kad komisijos tikslas yra tik tai tiesiog išlaikyti tokią situaciją, kad tos valstybės ir toliau liktų pabėgėlių stovyklomis. Marie Christine, please. Marie Christine. Oui, merci, monsieur le président. Je suis désolée. Ačiū, pana pirmininkė, neišgirdau dalies informacijos, nes dalyvau kitame posėdėje. Norėjau pakartoti tai, ką jau sakiau. Mm dėl mano susirūpinimo padėtimi Prancūzijos Italijos pasienyje ir priminti, kad Italija netais pačiais straipsniais remiasi reikalaudama atkurti sienų kontrolę, Prancūzija remiasi 25-ųjų, tačiau ne 29-27-ųjų straipsnių, jeigu teisingai supratau komisijos e, vidaus tarnybų paaiškinimą, e, čia norima pasilikti komisijai didesnę veiksmų laisvę. Su labai susirūpinusi tuo, kas vyksta prie Prancūzijos sienų, nes Prancūzija pasitelkė terorizmo grėsmę, atkurdama sienų kontrolę, tačiau iš tikrųjų kontroliuoja, kontroliuoja migrantus. Demonstruodama solidarumą su Italija, nes uh, Prancūzijoje praktiškai migrantų skaičius nepadidėjo, palyginti su kitomis Europos šalimis ir e, Vokietija, ypač turiuomenyje prieglopščio prašymų skaičių. Kalbant apie padėtį Italijos-Prancūzijos pasienyje, į Prancūziją 30 tūkstančių prašymų e, atvykti buvo atmesta. Tartų 30 tūkstančių e, buvo asmenų, kurių prašymai jau kelis kartus buvo atmesti, tačiau e, Alpių e, regionas, e, besiribuojantis su Italija, 70 procentų asmenų yra norinčių atvykti būna pasienio teritorija. Tokia situacija buvo vien tik tai 2016 metais. Čia reikia aiškiai pabrėžti, kad situacija yra neproporcinga. Prancūzija nekarta paprašė leidimo pratesti savo sienų kontrolės galimybės iki 2018 metų balandžio 30 dienos. Aš Nežinau, kuo remdamasi Prancūzija ir toliau nori tęsti sistemingai, sistemiškai savo sienų kontrolę. Manau, kad čia galima išvelgti labai aiškę diskriminaciją. O komisijos noriu paklausti ir pasakyti, kad man atrodo, kad jūs mėginate patvirtinti tokį teisės aktų rinkinį, kuriame nebūtų numatyta jokios galimybės arba vienintelė galimybė mm, e, atkurti savo išvės sienų kontrolę, tiksliau vidaus sienų kontrolę, tam, kad nebūtų nekiltų e, teisinio aiškumų interpretuojant 28-29 straipsnio nuostatus. Kolegis Argentinį iškelia klausimą susijusiu su parlamento pozicijos patvirtinimu dėl e, atitinkamos situacijos. Ponsko Elio pirmininkauja Libė darbo grupėje dėl Šengeno e, ir erdvės ir saugumo klausimų. Aš manau, kad visos politinės jėgos turėtų dėti pastangas siekiant sustarti dėl bendros pozicijos ir 23 dieną nevyks koordinatorių posėdis. Svarbu, kad jame taip pat šį klausimą apsvarstytume, po to kai išgirsime atsakymus į komiteto narių užduotus e, klausimus. Taigi, ponė Dekoister, galbūt galėtumėte sureaguoti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų norėčiau atsakyti bendrais brožais į skirtingus klausimus, kurie buvo užduoti. Galbūt šiek tiek e, provokacinio pobūdžio buvo tie klausimai, kuriuos ponas Koelį uždavė. Ar komisija norėtų grįžti prie gerai veikiančios šiandien erdvės ar jos atsisakyti? Manau, kad vertinant visus dokumentus, e, politinius komunikatus, pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie buvo e, pateikti per pastarį laikotarpį, skaitant ir, ir tuos, kuriuos dabar aptarime, turėtų būti aišku, kad komisija be abejonės norėtų grįžti prie Šengino erdvės, pateikė tam visus reikiamus pasiūlymus, kad būtų gyvendintos patvirtintos priemonės skirtos šiam tikslui, tačiau akivaizdu, kad kol kas dar padaryta nepakankamai, kad grįžtume prie Šengeno erdvės. Komisijos pirmininkas Junkeris taip pat pabrėžė, kad Šengeno erdvė yra vienas iš didžiausių pasiekimų, e, kurias ES sugebėjo pasiūlyti savo piliečiams, negalime jų prarasti ir atsisakyti. Žinoma, turime pasirūpinti ir su saugumu susijusiais aspektais, tačiau turime aiškiai pasakyti, kad jeigu būtų vien komisijos valia, mes grįžtume prie Šengeno režimo, būtume grįžiau vakar, veikiau užuot norėjo grįžti prie jo rytoj. Kažkas minėjo taip pat, kad komisija suteikia valstybėms narėms tam tikrą pretekstą e, pratesti savo vidaus sienų kontrolę Noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad komisija to visiškai nesiūlo. Mes remiamės nusistovėjusią teisinę doktriną, pagal kurią, jeigu yra iš naujo įvedamos vidaus sienų kontrolės dėl skirtingų priežasčių, kiekvieną kartą tas procesas pradedamas nuo pradžių jeigu iš naujo pradedamos kontroliuoti vidaus sienos, pavyzdžiui, dėl e, huliganų e, galimų veiksmų pasaulio futbolo čempionato kontekste. E, tai terminas, pavyzdžiui, nustatomas dviejų, dviems mėnesiams, po to pasibaigus šiam, šiam terminui vėl prašoma įvesti vidaus sienų kontrolę dėl terorizmo grėsmės, tai į, ankstesnį, į tą ankstesnį dviejų mėnesių laikotarpį jau neatsižvelgiama, laikoma, kad e, procesas prasideda iš naujo. Tačiau valstybės narės gali pasitelkti kūrybiškumą, dėl, kalbant apie priežastis. Ir būtent dėl šios priežasties, ponė pirmininkė, aš šiandien negaliu pasakyti, kaip komisija ketina reaguoti į naujus pranešimus Mes e, gavome tos pranešimus e, praktiškai šią naktį, juos dabar vertiname, analizuojame, reikia atlikti dar kitus formalumus valstybėms narėms susijusius su notifikavimo procedūromis. Komisija, kaip žinote, reikalauja, kad e, vertinimas ir jo to vertinimo rezultatas, pavyzdžiui, Dėl alternatyvių priemonių, tokių kaip e, e, policijos e, vykdomi patikrinimai šalies viduje, negalėtų pakeisti vidaus sienų kontrolės. Ir mes šios du pranešimus atitinkamais aspektais ir vertiname ir po to komisijos kolegija priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Tiek, ponė pirmininkė, manau, galėčiau pasakyti šiuo metu, atsakydamas komentarus ir kritiškus klausimus. Manau ir esu visiškai tikras, kad artimiausių metų e, šiuo klausimu prasidės aukščiausio lygio politinės diskusijos. Pirmkas, ačiū ponė Koister už jūsų atsakymus. Iš tiesų e, ši diskusija yra paties aukščiausio politinio politinės svarbos. Mums, manau, dabar reikėtų vadovautis ponios Argentinį pasiūlymų, siekiant apibrėžti savo pozicijas šiuo politiškai opiu ir techniniu požiūriu svarbiu klausimu dėl Schengeno erdvės. Taigi, manau, kad e, atsižvelgus į komisijos patiktą informaciją mes turėtume iš naujo e, suformuluoti savo poziciją ir per tas likusias kelias minutės dabar galėtume galbūt išklausyti pono Koelio minčių apie tai, kaip parlamentas turėtų elgtis, kalbant apie galimai pasirenkamą mūsų kryptį politinę. Aš galbūt siūlyčiau ir spalio mėnesį vyksinti koordinatorių posėdį šį klausimą aptarti. Tačiau nenorėčiau, kad kiltų tokios aršios diskusijos kaip darbo grupė, galbūt tik tai trumpai galėtume pasidalinti savo mintimis. Taigi, ponė Koelio, galbūt galėtumėte pristatyti savo darbo grupės poziciją šio sudėtingo klausimo. Pristatykite mums, pateikite mums kelias savo mintis, kelias galimas opcijas. Prašau. Aš suprantu komisijos pasiūlymus, nes pirmą kartą problema buvo iškelta, tai padarė pane Veržyje per šešėlinių pranešėjų atsakingų už SIS sistemą posėdį ir mes matome spragą tarp nacionalinės teisės ir Europos teisės, kai kalbama apie nepaprastąją padėtį. Mano nuomonė, Europos komisijos pasiūlymą, pasiūlymą tą spragą bandoma panaikinti. Bet be to mums kyla nerima ir tam yra priežasčių. Mes nenorime multiplikuoti tas situacijas, kuomet e, atnaujinama vidaus sienų kontrolė. Šią idėją pasiūlė komisija siekiant sugražinti šiandieną. Ką darome dabar darbo grupėje? Surengėme daug posėdžių ir turiu pasakyti, kad komisijos bendradarbiavimas buvo aukšto ligmens. Dalis informacijos buvo pateikta uždarame posėdėje, bet gavome informacijos apie problemas ir turime gerą vaizdą visai kas, apie tai, kas vyksta ir pradedame renkti pranešimą, savo iniciatyvos pranešimą apie Šengeno būklę, remiantis mūsų darbo grupės darbu ir tą pranešimą patvirtinsime ir pradėsime diskusiją Strasbūre, kai ateis tam laikas. Manau, kad reikia surenkti dar vieną posėdį darbo grupę skirtą vien tik tai vidaus sienams. Jau netrukus. Ir esame numatę klausimus skirtus šiandienui e, gruodžio mėnesį. Manau, kad prieš tai dar koordinatoriai turėtų pagalvoti apie klausimo apimtį. Galvojome apie mažesnę apimtį, maždaug e, tokį vidinį klausimą surenkti, bet atsiradus naujų įvykių turbūt reikėtų pagalvoti ar nepakviesti nacionalinių parlamentų ir surenkti platesnius klausimus, bet tai jau jums ir koordinatoriams spręsti. Mes galime pateikti savo nuomonę apie tai, savo iniciatyvos pranešimas, parlamento diskusija, pranešimas apie Šengeno padėtį. Taigi, turint visą tai, parlamentas turėtų suformuoti nuomonę apie tai, kas vyksta Šengeno zonoje. Politiškai, manau, tik tai tiek ir tai galime dabar padaryti. Ačiū, labai gerai. Klausimų idėja, manau, yra gera. Manau, kad aptarsime tai su koordinatoriais 23 dieną ir prieš tą susitikimą dar išklausysime ir kitų jūsų informacijos pranešimų. Galbūt e, galėtumėte jūs ir tą posėdį ateiti, kadangi šis klausimas yra jautrus. Man patinka valstybių narių, nacionalinių parlamentų įtraukimas į šios temos aptarimą, nes, nes E, šis klausimas, aišku, svarbus ne tik komisijai ir tarybai, taip pat e, tai susijęs su valstybių narių realijomis. Man idėja patinka. Tačiau turime būti atsargus. Tai neturėtų būti formalistinis toks požiūris, bet dinamiškesnis požiūris. Tie dalykai tęsiasi pakankamai ilgai, turime taip gana lankščiai tai žiūrėti. Nenorime ilgo didelio klausimo. Taigi reikėtų lank... E, e, elgtis kaip galima lankščiau. Turime daugybę darbo, bet tai taip pat yra labai svarbi tema. Na, pažiūrėsime 23 dieną, ką nuspręsime. ir kai bus koordinatoriai ir kviečiame jūs taip pat kaip darbo grupės pirmininką. Jeigu daugiau pastabų nebus, norim padėkoti komisijai, ponui Dekoisteriui. Dėkoju kolegoms už dalyvavimą posėdį ketvirtadienį po pietų dėl to vieno klausimo. Taigi geros popietės ir ačiū Jums už šios savaitės darbus. Sustiksime.